Atžvilgiu, jeigu balsuosime taip, kokio balsavimo už mūsų laukia ir komisija. Taigi nepamirškime, kad kompromisą pasiekėm svarbu, nesugadinkime jo, dėkoju.